Ir jei niekas e, nesiūlo nieko keisti darbo tvarkėje, darbo tvarkė laikysime patvirtintą. Antras darbo tvarkės klausimas - pirmininkės pranešimai. Du, vienas punktas - pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų patvirtintų Balandžio 11 dieną FM koordinatoriai nusprendė parengti poziciją, parengdami pakeitimus dėl MPL pranešimo, dėl Europos neįgalumo strategijos įgyvendinimo ir nuspręsta tai paskirti APP e frakcijai. Taip pat nuspręsta parengti poziciją, pakeitimų formą dėl PT pranešimo, dėl ES e, pilietybės pranešimo 2017 metų, tai paskirta Gwen gal frakcijai, taip pat parengti e, klausimą žodžiu dėl vaikų santokų ir patvirtinti tai FEM posėdėje gegužės mėnesį. Taip pat nuspręsta pakviesti, pakviesti ponę Manuelą Šveisik, Vokietijos federalinės ministerijos atsakingos už šeimos reikalus vyresnius piliečius moteris ir jaunimą į artėjantį FEM komiteto posėdį 25 balandžio FEM posėdį. Koordinatoriai nusprendė paskirti, parengti poziciją pakeitimų formą dėl kovos su neligybė, kad būtų galima sparčiau kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, PP e frakcijai taip pat surenkti e, misiją į Maroką nuo rugsėjo 18 iki 20 ir paskirti ponę Legrip misijos vadovę taip pat pakviesti Europos savivaldybių ir regionų tarybo atstovai vieną į artėjančių FEM posėdžių. 2.2 punktas, kiti pranešimai. Deve komitetas nusprendė surenkti debatus dėl visuotinio nutildymo taisyklės. Šis, šios diskusijos vyks per DV posėdį, vyksinti gegužės 29-ąją, pirmadienį. DV koordinatoriai taip pat nusprendė paskre, pakviesti FM biudžeto ir e, DRA komitetų narius į šitą diskusijos. Visi kolegos bus pakviesti elektroniniu paštu į šitas e, diskusijas. Tai buvo visi pirmininkės pranešimai. Na, o dabar trečias mūsų darbo tvarkės klausimas - elektroninis balsavimas. Kolegos, ar esate pasirengę balsuoti? Ar esate parengę savo balsavimo korteles? Gerai. Our first vote. Pirma Balsuosime dėl pozicijos projekto pakeitim formo ES politiniai santykiai su Indija. Pranešėja Marija Gabriel. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už? Prieš. Silaiko patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už? Prieš. Silaiko priimta. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Silaiko priimta. Antras pakeitimas, kas už? Prieš. Silaiko priimta. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Silaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, silaiko priimta. Ačiū. Next point four. Toliau, ketvirtas punktas. Voting list this year. Mhm. Uh, draft report the need for an um... pranešimo projektas poreikis parengti strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijos skirtumą ir užkirsti jam kelią pranešėja ponia Konstans Legrep. In... Pirmas kompromisas, kas už, prieš, silaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. The vote is open. Balsuojame. Baigiame balsuoti atmesta. Tuomet e, balsuojame dėl 106 pakeitimo, kas už prieš sulaiko atmesta. 108 pakeitimas, kas už prieš sulaiko atmesta. Antras kompromisas, kas už prieš sulaiko priimta. 110 pakeitimas, kas už. Dėl 110 balsuojame, kas už. Prieš. Silaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 174 pakeitimas iš dviejų dalių dėl pilnos dalies, kas už, prieš, susilaiko, primta Dėl antros dalies, kas už prieš silaiko, pasitikrinkime elektroniškai, balsuojame. The vote is open. Balsuojame dėl 174 antros dalies. Baigiame balsuoti. Ah, just a moment, yeah? Sekundę. Jo ką didn't function? Neveikia jūsų kortelė. Uh, uh, did you, how did you vote? In favor or against? Ar už ar prieš balsavote? Very important. Kokia jūsų pozicija, kadangi labai svarbu, kadangi vienodai balsai paskirsti 15-15. One seventh vote.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 Trečias kompromisas, kas už, prieš, sulaiko, priimta. 128 pakeitimas, kas už, prieš, sulaiko, atmesta. 134 pakeitimas, kas už, prieš sulaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš sulaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš sulaiko priimta. 240 pakeitimas, kas už, prieš, silaiko, atmesta. Pasitikrinkime, balsuojame. 240. 240. Balsuojame, baigiame balsuoti. Adopted. Sorry. Priimta. Amendment 143. 143 pakeitimas iš dviejų dalių dėl pirmos dalies, kas už prieš silaiko priimta dėl antros dalies, kas už, prieš silaiko pasitikrinkime. Devautis open. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Amendment 100. Uh, 45. Uh, 145 pakeitimas, kas už, prieš, silaiko, priimta Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl 145. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 148 pakeitimas. Kas už? Prieš Kolegos reikia pasikrinti elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 147 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl 147 balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. MPL 33 iš dviejų dalių dėl pirmos dalies, kas už prieš silaiko Pasitikrinkime, prašau, elektroniškai pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. Dėl antros dalies, kas už prieš silaiko. Reikia pasitikrinti, visgi reikia pasitikrinti, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. MPL 34, kas už prieš silaiko priimta. Tikrinamės gerai, pasitikrinkime. MPL 34. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vos vienu balsu. Yeah. All electronic. No, we will look. No, no. Sometimes, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Amendment 150. 150 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už. Visgi dėl 150 prašoma pasitikrinti elektroniškai, balsuojame, baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas kompromisas. Kas už prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, sulaiko, priimta. 146 pakeitimas, kas už, prieš, sulaiko, reikia pasitikrinti, elektroniškai balsuojame, baigiame balsuoti, priimta. 167 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 169 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 176 pakeitimas, kas už prieš silaiko atmesta. 178 pakeitimas kas už, prieš silaiko. Reikia pasitikrinti elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 179 pakeitimas, kas už. 179. Kas už. Prieš. Silaiko. Atrodo, kad pritarta, bet reikia pasitikrinti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Taip, primta. 180 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime, balsuojame, baigiame balsuoti, atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 234 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 185 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 187 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Dušimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš, laiko priimta. 13 kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas, kas už norite pasitikrinti dėl 13. Gerai, tikrinamės, balsuojame, baigiame balsuoti. Priimta.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 Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 220 pakeitimas kas už, prieš, sulaiko, atmesta. 222 pakeitimas kas už, prieš, sulaiko priimta. 224 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 223 pakeitimas kas už. Prieš. Silaiko. Atmesta. MPL 17. Kas už? Berots 18 puslapis. MPL 17. Kas už? MPL 17. Kas už? Prieš? Silaiko. Reikia pastikrinti. Elektroniškai balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. MPL 28, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime gerai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Po 29, kas už prieš, silaiko, primta. Penkioliktas kompromisas, kas už prieš suvaiko priimta. Empel. Pirma nurodoma į dalis, kas už prieš suvaiko priimta. Empel nurodoma į dalis 2 už prieš suvaiko priimta. Empel 13 nurodoma į dalis, kas už prieš suvaiko priimta Atmesta. Taip, galime pasitikrinti. Balsuojame. Baigiame balsuoti atmestą. Pirmas pakeitimas. Esu už prieš, sulaiko atmestą. Antras pakeitimas. Kas už prieš, sulaiko atmestą. Buvo šešta nurodoma dalis, kas už, prieš, silaiko priimta. MPL 9 nurodoma dalis, kas už, prieš, silaiko priimta. MPL 11 nurodoma dalis, kas už, prieš, silaiko priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, silaiko, reikia pastikrinti elektroniškai, balsuojame, baigiame balsuoti. priimta. MPL 10, nurodoma dalis, kas už, prieš, suvaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. MPL 12, nurodoma dalis, kas už, prieš, suvaiko priimta. Šešioliktas kompromisas, kas už, prieš, suvaiko priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, suvaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, sulaiko priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, sulaiko, reikia pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Priimta. 17 kompromisas, kas už, prieš susilaiko, priimta. 16 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, balsuojame. Dėl 16 pakeitimo baigiame balsuoti. Balsuojame dėl 16. Kartojame 16 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 kompromisas. Kas už? prieš sulaiko priimta. Empel N. Empel N. Dalimis. Trys dalis. Dėl pirmosios, kas už prieš susilaiko pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime, balsuokime. Balsuoti baigiama. Atmesta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 20 kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. 20 kompromisas, balsavimas baigtas. Pritarta. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 37 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 36 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 39 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ample C kas už, prieš, susilaiko atmesta Manau, kad pritarta, tačiau pasitikrinkime, balsuokime. Balsuoti baigiame. Pritarta. MPLD. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. MPLB. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 20. Pasitikrinkime dėl MLB. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Vienu balsu labai sunku nuspėti. 22 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 42 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 52. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 24. Kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 25. Kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 61. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 59 už, prieš, susilaiko pritarta. 62 ir 63, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 64, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 65, 67 sako pirmininkė. Norite dėl 65 pasitikrinti, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 67 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ample G. Dvi dalys dėl pirmosios, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 28. Kas už? Norite pasitikrinti dėl 27 kompromiso. Gerai, baltu, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 28 kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 29 kompromisas už prieš susilaiko, reikia pasitikrinti dėl 29-ojo, balsuojame, baigiame balsuoti. Pritarta. 79 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 81 už. Prieš susilaiko atmesta. 86 už, prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 86. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko Pasitikriname. Balsuokime. Baigime balsuoti. Pritarta. 88 už, prieš, susilaiko, atmesta. 89 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 91 už, prieš susilaiko atmestas. 92 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 96 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime, 96 balsuojame, baigime balsuoti. Atmesta. 30 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 103 pakeitimas, kas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta Pasitikriname. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dabar gautinis balsavimas už rezoliucijos projektą su pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsavimą baigiame. Pritarta. Ačiū. Ačiū. Daugiau balsavimų neturime. Nebuvo labai lengva. Noriu pasakyti, kad aš mažumos nuomonę dėl šio balsavimo turiu. Norėčiau, kad tai būtų užfiksuota.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 Okay. Dėkoju, vaikantinių avantų. Mėly kolegos, tęsėme posėdį penktasis mūsų darbo tvarkės punktas - dešimt pagrindinių gairių Europos komisijai. Gerbėmieji nariai, tarp e, savo dokumentų rasite tas dešimt gairių, kurias siūlo pirmininkė, gavusi politinių frakcijų užuominas. Yra trys pagrindiniai prioritetai lyčių lygybės strategija, e, darbo ir asmenio gyvenimo pusiausvyrą ir e, smurtas e, lyties pagrindų yra ir kiti septyni prioritetai moterys įmonių valdybose, pensijų skirtumai dėl lyties, e, neteisėta prekyba žmonėmis, e, lygus elgesys e, užimtume, skaitmeninės, skaitmeninių skirtumų šalinimas. Mums reikėtų pakalbėti apie tai, kadangi mums pasitvirtinti tai tas dešimt pagrindinių gairių reikia iki gegužės vidurio. Jeigu nebūtų daugiau pasiūlymų, tai mes ir balsuosime dėl jų kitą savaitę. Dabar lauksime komisijos narės Jūrovas, ji turėtų atvykti ketvirtą valandą, turime šiek tiek laiko, tačiau labai kviečiu sugrįžti ketvirtai valandai. Ačiū. Why?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

pasakysiu, kad iški palauk. Okay, okay.

Yeah.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 Dear colleagues, we will continue our meeting. Kolegos, teskime posėdį. Kitas mūsų darbo atverkės klausimas. Tai Vėros Jūrovos vizitas. Ji yra komisijos narė atsakinga už teisingumo vartotojų reikalus ir lyčių lygybę. Gerbėme komisijos narę. Ačiū, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ir mes visuomet džiaugiamės jūsų dalyvavimu Ypač e, turint galvą, kad e, nebuvo galimybės jau gan ilgą laiką susitikti e, mūsų komitete. Mums struktūrinis dialogas labai svarbus, tad ačiū už tai, kad mūsų aplankėte. Dabar, gerbiamą komisijos narę, žodis jums. Tyrė. Pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai. Man didžiu, didžiulė e, garbė lankytis pas jūs ir tai sakau labai nuoširdžiai, mums tai labai puikia galimybė. E, ir iš tiesų vykdau ne tik tai savo pareigą, kaip įmanoma labiau atsiskaityti e, prieš jūs, informuoti apie viską, ką mes e, darome, taip pat įsiklausyti jūsų nuomonės, pasisemti įkvėpimo, idėjų, nes kartais būna, kad e, vaikštome ratais, taip galima pasakyti, kartais turiu e, galimybę su kiekvienu asmeniškai pasikalbėti su jumis per plenarinę sesiją ir visuomet. Uh, E, siekiu e, pasidalinti mintimis e, dėl mūsų darbo atvarkės lyčių lygybės rytyje. Manau, dabar puikus metas šiandien čia aptarti, kalbėtis Tai čia turim galvoje, kad netrukus bus pristatytas gyvenimo pusiasaros e, e, paketas, iš tiesų proveržis Istanbulo konvencijos kontekste. Taigi šiandien e, labai daug ką turime aptarti ir pasakysiu trumpai žanginę kalbą ir galėsime pradėti diskusijas. Na, turime naujausių duomenų buvo paskelbtas Europos lyčių lygybės e, e, pranešimas, ataskaita, tai buvo padaryta, e, kovo skaičiai yra toks, moteris ir toliau yra nepakankamai atstovaujamos darbo rinkoje, jos sudaro pusę gyventojų, tačiau tik tai 65 procentai dalyvauja darbo rinkoje, palyginti 78 procentais vyrų. Labai dažnai jos turi pertraukti savo darbinę karjerą, kad galėtų auginti vaikus, pasirūpinti vyresniais šeimos nariais. Ir kas taip pat labai neramina, kad jos kur kas labiau gali nukentėti nuo skurto negu vyrai. Ir iš tiesų Mums e, tai Europoje kiekvienais metais kainuoja 2,5 procento e, BVP, e, rinka nevykia ir norėčiau, kad teisingai būčiau suprasta, nepakankamas moterų atstovavimas darbo rinkoje kainuoja 2,8 procento BVP kiekvienais metais. Tai 370 milijardų eurų tai per metus piniginė išraiška. Aš pati negalėjau patikėti, kai pamačiau šitos statistinius duomenis, negaliu patikėti tais skaičiais ir taip, taip pat susipažinau ir su Euroforumo tyrimu ir jie patvirtino, paaiškino metodologiją ir patvirtino tuos duomenis ir aš galėjau iš tiesų pasitikrinti, kad e, tai yra konservatyvus, nusaikus vertinimai uh, Ir e, kalbant apie darbo gyvenimo subalansavimo iniciatyvą, tai e, tą paketą, kurį e, siūlome, tai iš tiesų labai tinka kalbėti vienu metu ir apie neteisingumą, apie neligybę, tačiau kartu ir apie ekonominius veiksnius. Apie tai, kad iš tiesų neveikia rinka ES ir kad dėl to yra patiriami nuostoliai. Kartu, kai kalbame apie e, tokius klausimus kaip e, skurdas ar nepakankamas moterų atstovavimas darbo rinkoje. Uh, Turime e, labai e, rimtai atsižvelgti į tai, kad moteris dabar sudaro 60 procentų aukštųjų mokyklų absolventų ir iš tiesų, kad jų talentą turėtumėm geriau panaudoti mūsų visuomenė. Iš tiesų, vis daugiau vyrų, tėvų nori skirti daugiau laiko savo vaikams. Taigi dar viena tendencija Europos Sąjungoje. Tūkstantmečio e, vaikai galvoja apie darbo gyvenimo pusiausvyrą pasirinkdami būsimą darbdavę. Tai dar vienas veiksmas veiksnys. Kitas reiškinys, kuris stebėme dabar ES, yra tai, kad visuomenė senėja, vis daugiau šeimų turės rūpintis savo senstačiais giminaičiais. Ir gal, galiausiai, bet tai taip pat svarbu, kad skaitmeninė revoliucija iš tiesų leidžia lankščiai organizuoti darbą daugeliu verslų. Tai yra realybė. Tad tai yra tokie veiksniai kuriuos atsižvelgėme, kai rengėme, rengėme paketą, kai deriname teisėkuros ir neteisėkuros priemonės ir instrumentus, kad būtų galima pagerinti sąlygas ir užtikrinti geresnę darbo ir pritus gyvenimo pusęsvarą. Mes suprantame, kad reikia E, derinti modernes priemonės su geresnė prieiga, geresnė e, paslaugų e, kokybė ir iš tiesų, kad į darbo rinką įsilietų ir antri šeimos nariai, kurie taip pat galėtų gauti pajamas darbo rinkoje. Ir iš tiesų mes norėtumėm, kad e, ir tėvai, ir, ir e, globėjai galėtų geriau derinti savo e, darbinę veiklą ir organizavimą. Tai apima ir teisėkuros, ir neteisėkuros priemonės. Kaip sakiau, kai siūlome ne vien tik tai teisėkuros priemonės ir tai, ką mes siūlome, tikėsime, bus iš tiesų kompleksinė politika ir pasiūlyme iš tiesų yra numatyta teisinė sąranga, kad būtų galima išspręsti trūkumus, kaip pavyzdžiui tai, kad E, trūksta atlyginimo kompensavimo, trūksta lankstumo ir nėra per, perkeliamumo arba ribotosios ir iš tiesų išsaugomos turimos teisės yra ir taip pat yra stiprinamos arba numatomos naujos teisės ir vyrams ir moteriams. Pasiūlytas toks požiūris, kad gerbiama darbuotojų laisvė, šeimų laisvė ir iš tiesų valstybės narės galės numatyti aukštesnius standartus, niekas nedraus. Svarbu yra akcentuoti, kad siūlome, kad būtų nustatyti minimalus standartai. Uh, reikia didinti lankstumą tėvų atostogų požiūriu, kad pavyzdžiui būtų galima dirbti ne visą darbo dieną ir a, iš tiesų padidinti vaikų amžių, kad a, vaikai gali. A, gali Iki vaikų tokio amžiaus kaip 8-12 metų tėvai galėtų paprašyti atostogų ir iš tiesų uh, E, kalbant apie neperkelimumą, tai dabar numatyta e, daugiau yra vietoje vieno mėnesio, keturi mėnesiai ir, ir, e, ir iš tiesų, kad tėvam būtų kompensuojama panašiai kaip kompensuojama yra dėl lygos, kad iš tiesų neperkeliamumas keturi mėnesiai ir antrajam tėvui. Ir iš tiesų ta kompensacija abiem tėvams tai yra naujovė suomio pakete yra e, numatyta teisė e, tėvams, e, vyrams į atostogas, nu, gimus naujagimiui ir siūlome numatyti 10 dienų, numatant kompensaciją. Taip pat, kad E, vienodai būtų pasidalinta pareigom rūpinantis e, nesavarankiškų giminaičių, mes numatome, kad e, būtų penkios dienos per metus mokamų atostogų, kad dirbančios moteris galėtų pritaikyti savo darbo darbo ir mes siūlome išplėsti teisės, pasiūlyti lankščias na, darbo sąlygas visiems darbuotojams, kurie turi vaikų arba kitų naujų priklausomų giminaičių. Taip pat e, siūlome ir neteisėkuros veiksmų, bet prieš pereinant e, prie jų norėčiau šiek tiek ilgiau e, aptarti šį teisės aktą, kurį siūlome. Manau, turbūt prisimenate tą akimirką, kai paskelbėme, kad atšaukiama motinysės atostogų direktyva. Uh, vien dėl to, e, kad e, tai buvo užblokuota tarybos lygmeniu ir taip pat dėl to, kad dauguma valstybių narių jau savo teisinėse sistemose jau buvo numačiusios e, priemonės kurios buvo įtrauktos į motinys atostogų direktyvą. Ir tuo metu aš pažadėjau pasiūlyti naują teisės aktą ar kelis naujus aktus, kurie apriektų uh, ne tik tai tą laikotarpį, kai gimsta naujagimis šeimoje, bet ilgesnį laikotarpį. Ir tai apimtų ir antruosius tėvus, paprastai vyrus, labiau trauktų iš šeimos gyvenimą ir apimtų ilgesnį laikotarpį, kad būtų galime spręsti tas problemas susijusias su, su, su ta, va, tokia tarpinė karta, kaip paprastai būna, kad moteris šeimos narių rūpinasi vyresniais ir sensančiais tėvais. Tada iš tiesų laukiu diskusijų čia, tačiau tai reikėtų uh, aiškinti kartu, apriepiant ir neteisėje, kurios priemonės, kurios yra paketo dalis. Be to, taip pat kalbame apie finansavimą, stebėseną per Europos semestrą, taip pat, kad reikėtų gerinti duomenų rinkimą ES lygmenį, reiktų keistis gerąją praktiką, taip pat toliau teikti rekomendacijas valstybėm narėm. Uh, Ir galiu Jums pasakyti, kad šis e, paketas, ypač neteisėkuros dalis, e, yra e, labai svarbus, nes reikia labai daug ką integruoti horizontalių lygmenių komisijoje. Visi pirmininkai Timermansas, Darbovskis, Katainenas dalyvavo, Korina Kretsu, kuri atsakinga už ES finansus, yra Pieras Moskovici taip pat Nu, prisidėjo teikdamas rekomendacijas, kaip būtų galima pakeisti valstybės narėse mokesnės sistemas, kad jos būtų palankesnės šeimoms ir pasiūlyta taip pat daugybė kitų veiksmų. Keli pavyzdžiai to, ką priepto neteisėkuros priemonės. Siekiame sustiprinti e, turimos teisinės apsaugos e, taikymą nešiosioms motinoms, e, siekiama būtų keistas gerąją praktiką, taip pat organizuoti informavimo kampanijas. Kitas pavyzdys būtų mūsų tikslas skatinti uh, naudoti ES lėšas strateginiam investicijom, kad būtų galima finansuoti socialinį infrastruktūrą, konkrečiai tai, kas būtų e, skirta e, vaikų e, priežiūrai, ilgalaikiai globai. Toliau pasiūlymas dėl neščiųjų ir motinų apsaugos dėl netleidimo iš darbo ir iš tiesų nu, daug kas tam pritarėte, norite šitą teisės aktą, tačiau e, ši apsauga jau yra numatyta teisės aktuose, visgi e, išsiaiškiname, kad tai nepakankamai gyveninama. Kaip tik tai todėl viena mūsų siūlomų priemonių yra dalyvauti diskusijose su darbo inspekcijomis e, įstatymų vykdymo institucijom atsakingom už lygybę valstybėse narėse. Uh, Jos taip pat yra atsakingos už darbo rinkos stebėseną. Ir e, iš tiesų e, norėtumėm paskatinti jas e, geriau gyvendinti nuostatas dėl apsaugos nuo atleidimo. Minėjau Europos strateginės investicijas, tai yra paketo dalis, tačiau taip pat yra ir klasikiniai ES fondai, kuriuos galima panaudoti tam, uh, kad e, e, būtų geresnės paslaugos, labiau įperkamos paslaugos e, globėjams, tėvams, nesvarbu ar tai būtų vaikų darželiai ar, ar senelių namai, kad šeimos geriau galėtų derinti darbą ir tokių žmonių globą savo šeimose. Europos strategijos fondo investicinių lėšų panaudojimas tai yra naujovė kadangi e, socialinės paslaugos e, visuomet Europoje buvo suvokiamos kaip viešosios investicijos. Tačiau mes e, norime plačiau atverti galimybės viešo privataus kapitalo projektams, taip pat, kad e, būtų kuriamos naujos e, formos e, socialinio verslumo, kad tai galėtų daryti specializuotos organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, tokio pobūdžio būtent įstaigos, kadangi tai yra įstaigos, kurios gali dalyvauti, kuriant geresnės paslaugas skirtas šeimoms. Tad e, tokios būtų finansavimo galimybės. Šio dokumentų paketo Europos parlamentas nekantriai laukia, laukia taip pat ir kitos suinteresuotos šalis. Tai e, tikrai šiandien nekantriai laukiu mūsų diskusijos. Tikiuosi išgirsti gerų idėjų ir komentarų, kurie prisidėtų prie mūsų tolesnio darbo su šiuo dokumentų rinkiniu. Iš tikrųjų, teisėkurus procesas prasidėjo, neteisėkurinės priemonės galima įgyveninti iš karto ir mes su jomis dirbame ir yra didelė erdvė, kaip tą galima atlikti. Tad lauksiu jūsų idėjų. Vienas iš e, tikslų, kai kalbam apie darbo ir gyvenimo subalansavimą, yra e, sumažinti e, skirtumą tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio ir kovoti su moterų atskirtimi. Čia reikia susitelti ties pagrindiniais principais dėl vienodo atlygio ir čia ketiname siūlyti papildomas priemonės šioj srity, šioj peržiūroj. Čia irgi lauksiu jūsų idėjų, kaip mes tą atlyginimo skirtumą galėtume išspręsti. Tai didelė problema. Ne vienodas darbo užmokestis e, remiasi tam tikrais problemos šaltiniais ir reikia e, atskirais būdais su tomis priežastimis kovoti. Laukčiau čia atskiros diskusijos. Keletą žodžių apie tai, kaip kovojame su smurtu prieš moteris, e, užtikrindami ekonominį nepriklausomumą moteriams mes e, stengiamės sumažinti tuos nerimą keliančius skaičius apie smurtą prieš moteris smurtą lyties pagrindu. Tie skaičiai tikrai šokiruoja, pastarosios apklausos rodo, kad požiūriai į tą problemą yra pribloškiantys. Daugiau kaip vienas iš penkių respondentų, tai yra 25 procentai, galvoja, kad moteris labai dažnai e, išgalvoja teiginius e, dėl smurto ar išprievartavimo, o 17 e, procentų galvoja, kad smurto labai dažnai išprovokuoja būtent auka. Tai E, jau, jau prieš metus pirmą kartą išgirdome, e, kokia paplitusi šita problema ES, tai dar kartą rodo, kad mūsų visuomenės kažkaip tarsi ir priima tą smurtą prieš moteris kaip kažką neišvengiamo ar normalaus. Taigi e, čia mums reikia tikrai darbuotis ir visada apie tai prisiminti, ką šioje srityje darytume. Na, drauge su apklausomis mes 17 metais e, stengiamės e, paskelbti tokius e, veiksmų planus susiteldami į kovą su smurtu prieš moteris. Stengiamės susisiekti su visais relevantiškais suinteresuotaisiais asmenimis paskiriame 12 stipendijų e, nacionalinėms valdžios institucijoms, e, kad galima būtų užsiimti informacinę švietimo veiklą, užkertant kelią smurtui prieš moteris, organizuoti informacinės kampanijas ir dabar ieškome galimybių finansuoti pilietinės visuomenės organizacijas, kurios dirba šitoj srityje. Džiaugiuosi, kad e, per konferenciją, kurią surengė pirmininkauti Malta ir draugė komisija, mes turėjome galimybę pasimokyti vieni iš kitų. E, smurto prieš moteris e, elementus reikia įtraukti į visas politikos sritis įtraukiant verslo sektorių, užtikrinant e, tinkamą informacijos klaidą, nes aš kaip minėjau, tai yra visuomenės problema, reikia daug kanalų panaudoti ją sprendžiant. E, Europoje ir už jos ribų komisija yra organizavusi nemažai įvairių renginių e, šią tematiką, neseniai tą padarėme Gruzijoje Vėliau šiais metais e, surenksime seminarų, kad galima būtų pasimokyti iš e, vieniems iš kitų, kaip taikyti e, tinkamą politiką. Ir taip pat šiame parlamente įvyks renginys lapkričio mėnesį berots. E, taip pat e, žinome, kad e, Europos apsaugos orderio darbas vyksta į priekį. Mes žinome, kad Eurostatas rengia naują apklausą apie smurtą lyties pagrindų ir koordinuojant ES ir paremant nacionalinės statistikos institucijos tokią apklausą atliks. E, dabar keletą žodžių apie ES prisijungimą prie Stambulo konvencijos. E, mes te, telkėme visas pastangas, kad galima būtų pasiekti politinį sustarimą dėl šio labai svarbaus pasiūlymo. Ir e, šią prasme jūs iš tikrųjų labai svarbus sąjungininkas. Dabar jau pasiekėme ganalinę galinę stadiją ir e, sprendimo dėl prisijungimo prie Stambulo konvencijos tekstui pereitą savaitę jau pritarė koreperas. Ir e, tada artimiausiamis savaitėmis komisija pateiks šį tekstą tarybai patvirtinimui. Aš noriu pakoti už jūsų pastangas, kovojant su smurtu prieš moteris, ypatingai uh, pranešėjoms, poniai Karatse ir Bonfoj, už e, tarpinę ataskaitą apie Stambulo konvenciją ir už tai, kad buvo suorganizuota visa virtinė klausimų. Na ir baigiant, norėčiau grįžti prie <laughs> niekad nesenstančio teisės akto dėl moterų įmonių valdybose. Turiu pasakyti, kad pasiūlymas vis dar blokuojamas taryboje. Yra nedidelė pažanga e, moterų atstovavimo įmonių valdybose kontekste, tačiau žinome, kad e, jeigu turėtume atitinkamą teisės aktą, žengtume į priekį daug greičiau. Vis dar turime taryboje blokuojančią mažumą, tikimės, kad ji pasikeis po Vokietijos <laughs> rinkimų, po rinkimų Vokietijoje ir turėsime e, padaryti viską, kas įmanoma, stengdamiesi e, įtikinti Vokietijos atstovas ir kai kurias kitas valstybės narėse, narės grįžti prie šios problemos. Ačiū už Jūsų šiltą reakciją. Daug galėčiau Jums papasakoti, ką nuveikėme bandydami įtikinti mūsų kolegas iš Vokietijos. Kiek aš suprantu, jiems velniškai daug reikėjo kovoti siekiant, kad būtų priimtas jų nacionalinis įstatymas. Tai turėdami galvoj, mes ir parengėme šią direktyvą, su raginimais prisijungti prie valstybių narių, kurios palaiko šią direktyvą, bet suprantu, kad kol kas kolegos iš Vokietijos e, tą problemą iš naujo atverti nelabai yra linkę, tad mes turime, turime vėl pamastyti, ką nuveikti dar kartą, kad galima būtų direktyvą priimti. Na, o dabar turime laukti, atvėrėme antrąjį frontą, dirbame tiesiogiai su kompanijomis, e, su Business Europe ir kitomis e, suinteresuotomis šalimis, darydami spaudimą, kad kuo daugiau moterų e, dirbtų įmonių vadovybėse, ne tik priežiūros tarybose, bet taip pat ir uh, valdymo institucijose, kad galėtų priiminėti ir vykdomuosius sprendimus. Taigi ačiū e, už jūsų konstruktyvę paramą, jos mums tikrai prireiks per kelis ateinančius mėnesius. Ir taip lygiagrečiai mes ir turime dirbti, siekdami įtikinti įmonės bendrovės pakeisti savo požiūrį. Tad tiek būtų iš mano pusės, bet žinoma, esu pasiruošusi ir toliau su jumis diskutuoti. Ačiū Jums už kantrybę. Dėkuoju, ponė komisijos narė, už Jūsų pristatymą. Dabar pradėsime diskusiją. Ir pirmiausia, pradėsime pirmąjį pasisakymų raundą, suteiksiu žodį frakcijų koordinatoriams. Dabar žodis poniai Legrip, prašom. Oui, merci, euh, madame la présidente. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad sutikote šiandieną atvykti su mumis e, susitikti. Šitaip pat norėčiau padėkoti už tai, kad labai plačią apžvalgą padarėte ir dabar galime jau aktualizuoti visą savo turimą informaciją atnaujinti ją. E, labai gerai, kad papasakote apie naujus savo darbus. Taip pat norėčiau užduoti porą klausimų susijusių su Vandenborg direktyvos projektu. Tačiau jūs jau papasakojote šį beitą apie tai ir aš norėčiau pritarti jums dėl to, kokį pasirūš... susirūpinimą pareiškėte. Taip pat aš tikiuosi, frakcijos vartų tikiuosi, kad ir e, toliau galėsime sėkmingai stumtis tiek šiuo, tiek kitais klausimais. Taip pat norėčiau nuo EPP užduoti klausimą dėl to, kaip sekasi Istanbulo konvencijos ratifikavimas tikriausiai jau galima artimiausiomis savaitėmis tikėtis galutinio ratifikavimo iš ES pusės. Taip pat norėčiau padėkoti už visą energiją, už visas pastangas, už asmeninę iniciatyvą ir įsipareigojimą. Iš tiesų tai labai daug reikšmės turėjo ir labai pagelbėjo visai situacijai, labai daug e, pareikalavo jėgų, žinoma, iš jūsų pusės. Du dalykus norėčiau paminėti. Prieš keletą minučių moterų komitetas priėmė pranešimą dėl um, um, senatvės pensijų neligybės mažinimo. Taigi Dabar jau pasižiūrėsime, kaip balsuosime birželį dėl šios, šio pranešimo. Ne vieną kartą turėsime progos apie tai padiskutuoti. Iki tol, kol vyks balsavimas plenarinėme posėdėje. Be kita ko norėčiau paminėti, kad mums reikia kad komisija labai glaudžiai bendradarbiautų su valstybėmis narėmis, stengdamasi nustatyti rimtus ir efektyvius indikatorius, kurie leistų nustatyti tą atotrukį tarp pensijų Europos mastu tai būtų 38 net procentai, tačiau šiaip ar taip mes matome, kad darbą, pačią metodiką reikia gerinti, kad galėtumėm valstybėms narėms Europos mastu kažką siūlyti ir kad tai, ką siūlome, būtų efektyvu bei ES valstybės galėtų atitinkamus sprendimus priimti. Taip pat jūs pristatėte darbo ir gyvenimo subalansavimo globėjų paketo e, gairias ir dabar aišku klausimų čia daugiau negu atsakymų, kadangi mes dar nepradėjome visų jūsų pasiūlymų nagrinėti išsamei. Tačiau iš APP pusės galiu pažadėti, kad mes labai teigiamai ir konstruktyviai dirbsime visi ranka rankon. tiek e, dėl kompetencijų, tiek dėl mūsų valstybių, tiek siekiant užtikrinti uh, Mm, mūsų bendras vertybės. Uh, thank you and now. Dėkui. Pone Garsė Perės dabar. Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Jūrovai už tai, kad jau atėjo į komitetą Mm, jau kiek laiko norėjome su jie susitikti, taip pat žinoma, norėčiau pasveikinti ją čia atvykus. Tai yra tokia erdvė, kur galime išklausyti, kokie buvo darbai atlikti iš ES pusės, tokioje srityje, kuri mums visiems rūpi. Žinoma, jūs irgi galėsite išklausyti, kas rūpi mums, šio komiteto nariams. Aš norėčiau apžvelgti keletą labai svarbių klausimų, kuriuos čia esu užsirašiusi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad taikinimo e, iniciatyva yra pradėta, mes jau seniai jos laukiame, taip pat e, parlamentas labai laukia, kad būtų pateikta teisės aktų pasiūlymai. Iš tiesų net nekyla abejonių, kad tik per teisės aktus dažnai e, savo rūpimose srityse mes galime pasiekti tam tikrų privalomų dalykų. Aišku, dėl e, tėvų leidimų reikėtų dar e, pašnekėti, tačiau manau, kad tai yra labai neblogas pasiūlymas, kurį parlamentas dar gali patobulinti. Taip pat tikiuosi, kad neatsitiks tai, kas atsitiko su motinystės leidimo direktyva. E, iš tarybos pusės buvo kaišėjami pagaliai į ratus, taigi komisija tikriausiai sugebės įtikinti vyriausybės, kaip svarbu yra sutaikinti šeimininį ir profesinį gyvenimą. Dar vienas klausimas mums labai lūpėjo dėl e, motinystės ir dėl atleidimų iš darbo. Mes manome, kad komisija norėjo šį klausimą atspindėti, tačiau po to pasakė, kad e, jau yra tam tikri teisės aktai ir dėl to iš jos pusės kažkokiu tai žingsniu e, nereikėtų imtis. Taigi norėčiau paklausti, kaip ES yra numatoma apsaugoti moterį darbuotoją, kuri yra neščia. Ir kaip visą tai perkelti į nacionalinius teisės aktus, kadangi realybė yra tokia šiandieną, kad vis tik tais Europoje dar dažnai pasitaiko, kad moteris iš darbo atleidžiama būtent dėl to, kad tampa neščia. Taigi jau tas klausimas gana seniai eina e, raudonų siūlų, taigi reikėtų jį kažkaip spręsti. Ir parlamentas, ir komitetas, ir jūs taip pat e, užsiminėte apie e, smurtą, kurią patiria moteris iš vyrų arba vyrai iš moterų. Tai yra labai svarbus dalykas, kurį irgi reikėtų labai giliai pasiaiškinti. Taip pat jūs kalbėjote apie kompromiso tekstą. Man rūpėtų išsiaiškinti, Ar turite daugiau informacijos apie tai, ar šis kompromisas, ar šiam kompromisui pilnai pritarėma, ar yra tam tikrų dalykų, e, kur komisija mano, kad reikia identifikuoti, o kai, ko, kai ką ne. Kitaip tariant, ar Stambulę viską ratifikuosime, ar tik tais dalį. Gal galėtumėte atsakyti į šį klausimą. O taip pat, e, aišku, e, pas, atsakysite į tuos klausimus, kada manysite, kad verta ir galite juos atsakyti. Žinoma, ačiū už tai, kad dalyvaujate. Much, uh, much, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tai, kad atvyko pas mus, surado laiko pateikti mums detalios informacijos. E, labai aukštai tai vertiname, kaip ir kolegės jau sakė. Turiu pasakyti, kad Alde frakcija nuoširdžiai sveikina jūsų teikiamus pasiūlymus, laikome juos moderniais, adekvačiais, atitinkančiais 21 amžiaus reikalavimus. Galvojame, kad šios priemonės padės padidinti moterų užimtumo lygį. Kaip jūs minėjote, tai bus taip pat naudinga ir ekonomikai, apskritai ekonomikai. E, Tos priemonės gali pagerinti moterų galimybės siekti karjeros, e, daugiau uždirbti, Na ir taip pat e, leis spręsti tokias dalis, kaip tam tikrų įgūdžių trūkumas, leis verslui išlaikyti darbuotojus, e, darbuotojai bus labiau motivuoti, tai prisidės prie įmonių produktyvumo ir mes e, galvojame, kad tai tinkamiausias būdas pasiekti viso šito. Remiame ir teisėkuros, ir neteisėkuros veiksmus, Taigi, manome, kad tai yra dokumentų rinkinys, kuris yra geras ir, kaip jūs minėjote, neina kalba vien tik tai apie teisės aktus, bet apie nuoseklę politiką. Būtent tai yra mums ypač įdomu. Dabar, e, kalbant apie jūsų pastabas dėl Stambulo konvencijos, kolegos, uh, jau apie tai irgi užsiminė, norėčiau labai aiškiai pasakyti apie moterų ekonominį įgalinimą kaip priemonę kovojant su smurtu prieš moterimis. Keletą kartų e, esu apie tai kalbėjusi ir šiame kontekste taip pat noriu pabrėžti, kad ekonominė priklausomybė kelia grėsmę žmogaus gyvybei. Tikrąją žodžio prasme tą turime nugalėti. Ir kaip jūs, komisarė, sakėte, kad e, mūsų visuomenė vis dar gana atlaidžiai žiūri į smurtą prieš moteris. To neturėtume toleruoti. Na ir taip pat kaip ir mano kolegės, norėčiau pabrėžti e, Aldė pasiūlymą dėl e, lyčių teisių ir tekste mes raginame komisiją E, naujoje viešosios sveikatos strategijoje sustiprinti nuostatas dėl e, e, seksualinės sveikatos ir reprodukcinės sveikatos. Ir aš tiesiog norėčiau išgirsti jūsų pastabas ir pas, išklausyti, ar jūs paremtumėte šią mintį ar ne. Dėkui dabar ponė Bjo. Ačiū, ačiū komisijos narė Jūrovė, aš tai, kad atvyko pas mus porą žodžių dėl e, šio labai svarbaus e, e, darbo ir gyvenimo sudarimo paketo ir galų galės laukimo paketo, kur susitelkta į esmę moterų dalyvavimo darbo rinkoje. Ten yra labai svarbių elementų, kaip, pažiūrėjau, perkeliamumas, kaip uh, Um, mokėjimas, nes uh, tai yra būtina tam, kad būtų daugiau pasirinkimo, daugiau lygybės tarp vyrų moterų. Taip pat yra uh, elementų, kuriuos ir čia aptarsime, tai yra lankstus uh, globėjų darbo organizavimas, teisės ir tos nuostatos gali būti tarsi tam tikras pastai moteriams, kurios yra globėjos. Tai, tai, tai turėtume pasigilinti. Dar ką noriu pasakyti, kad e, iš tiesų būtinos yra ir neteisėkuros e, priemonės, ypač investicijos į vaikų priežiūros infrastruktūrą, nes viena be kito tiesiog neveiks. Tačiau, aišku, bus galimybės dar e, grįžti prie šito paketo, dirbsime šiame komitete, aišku, dirbsime kartu su jumis, siekiant, kad šis pasiūlymas būtų kokie geresnis. Dar porą dalykų, kuriuos norėjau paminėti. Iš tiesų, tai pareikalaus labai daug iš jūsų, kaip komisijos narės atsakingos už lyčių lygybę, aišku, tai keliame šiame komitete, tai yra visuotinio antilimo taisyklė, tai yra grėsmė moterų seksualiniam reprodukciniam teisėm visame pasaulyje ir iš tiesų, kaip komisijos narė atsakinga už lyčių lygybę, iš tiesų turėsit kalbėti kitais komisijos narės, žinau, kad Mimica yra labai pasišventę šiam klausimui, iš tiesų galite pasikliauti gauti ir mūsų pagalbą, kalbant apie moterų teisę rinktis ir kalbant apie veiksmus ES lygmenių. Ir dar ką norėjau paminėti. Paprašėme parlamento, kad būtų nu, skurta nauja strategija skirta kovai su prekyba žmonėmis. Iš, iš tiesų priekyba moteriam merginom seksualinio išnaudojimo, tikslas yra pats, patys turbūt labiausia paplitus ryšis ir turime kalbėti apie paklausą, nes tai yra daugiausiai susijęs su seksualiniu išnaudojimu ir be jokia strategija iš tiesų nebus veiksminga, be stiprios lyčių lygybės perspektyvos, kaip tik tai kodėl kreipiausi į komisijos narę Framopulos ir man atrodo, kad jam reikėtų ir jūsų požiūrį išgirsti apie požiūrį lyčių lygybės Dar vienas dalykas, aš žinau, kad e, tai ne nuo jūsų, ne dabar priklausys, bet na, e, iš tiesų ES teisingumo teismas yra prieėmęs sprendimą, kad darbdavys e, turi teisę at, atsisakyti darbinti e, darbuotoją, e, kuri na, nešioja galvos dangalą. Ir iš tiesų tai atveria duris moterų diskriminacijai ES ir tai neprimtinai yra. Turime labai atsargiai vertinti tokius poslinkius Europoje šiandien ir turime iš tiesų netvertinti durų diskriminaciją. Mums reikia, kad visos moteris dalyvautų darbo rinkoje, ne tik tai kurios. Mums tai yra labai svarbus dalykas. Aš labai atsiprašau, e, kadangi turiu kai kurių įsipareigojimų kitame komitete, tačiau mūsų kolegos čia yra ir esam tikri tikiu, kad dirbsime kartu su jumis, gerbiamo komisijos narė. Dėkui. Uh, now... Ačiū. Ponas Marcelėse. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponė Jūrova už tai, kad atvykote su mumis susitikti. Iš tiesų, žalieji irgi sveikina dėl šio paketo, kaip sutaikyti šeiminį ir asmeninį gyvenimą, e, šeiminį ir profesinį atsiprašau. E, matome, kad situacija pagerėjo, taip pat e, kita vertus šimtų procentų nesame patenkinti. Šis paketas yra labai ambicingas, ypatingai kalbant apie tai, kad uh, motinystės direktyvoje taip pat labai daug dalykų trūksta, nepaisant to, kad komisija, e, kad mm, taryba pareiškė savo poziciją. E, manau, kad esu čia vienintelis vyras, e, bet norėčiau pasakyti, kad tėvai irgi gali užtikrinti to šeimininio ir asmen, šeimininio, asmeninio ir mm, profesinio gyvenimo suderinimą ir padėti moteriams užsitikrinti daugiau teisių. Mm, norėčiau e, ne teisinių dalykų paklausti, ypatingai vieno dalyko, kuris labai buvo komentuojamas, būtent dėl to monitoringo, kaip monitorinamos, prižiūrimos tos e, neteisinės priemonės neteisės leidimų priemonės, e, neteisės akto leidimų priemonės. Pavyzdžiui, kaip valstybėms narėms galima gerinti savo paslaugų teikimo infrastruktūras, kaip geriau siekti tikslų. E, jūs taip pat Europos semestre galvojote įterpti šiuos klausimus. Būtų gerai, jeigu paaiškintumėte, kaip efektyviai galima šias ne teisės aktų leidimo priemonės įgyvendinti. Taip pat savo pasisakymę jūs komentavote vieną dalyką, kuris man atrodo labai svarbus, e, o būtent klimato tai kaita. Šis komitetas daro labai didžiulį darbą šioje srityje ir tai yra be galo svarbu, jums labai svarbu, nes jūs ne tik e, teising, e, teisingumo reikalus kūruojate kaip komisarė. Taigi būtų labai gerai, jeigu paaiškintumėte, kaip teisinių požiūrių galima žiūrėti į um, klimato kaitos klausimus ir kaip padaryti taip, kad šis klausimas būtų sprendžiamas horizontaliai. Tuo pačiu noriu pasakyti, kad e, turime vadinamąjį švarios energijos paketą visai Europai, žiemos paketą, kaip šiame pakete užtikrinti, kad moteris būtų veiksmo centre. Ar galima to tiesiai paklausti būtų Junkerio, kaip padaryti taip, kad būtent moteris atsidurtų viso šito centre. Ačiū. Would... Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisariai, kad jie atsakytų į klausimus. For, for... Labai ačiū už jūsų klausimus, pastebėjimus. Ačiū už visą įkvėpimą. Bet norėčiau paklausti, ar trumpai atsakinėti, kad būtų galima palikti laiko dar vienam klausimų ratui? Taip, planavimo tikslais pasiteiravau, pabandysiu kalbėti trumpai, ponia Legrip. Uh, A, a, ačiū, kad dėkojate man, aš jums turiu padėkoti už jūsų asmeninį dalyvavimą, pasišventimą. Jūs. Uh, vertinote mano darbą e, gyvenimo ir darbo derinimo srityje. E, nėra iš tiesų už, už ką e, dėkoti. Mes turime apie tai galvoti. Iš tiesų perėjame į antrą mūsų kadencijos pusę dabar. Ir E, turiu vilties, kad ateis ta diena, kai galėsime geriau derinti savo e, šeiminį gyvenimą ir darbinius įsipareigomus, bet aišku, nesiskundžiu čia. Žinoma, turime dirbti, kad užtikrintumėm darbo ir gyvenimo pusiausvyrą. E, tai yra vienas iš instrumentų siekiant sumažinti darbo užmokesčio atotrukė ir tai yra susiję ir su pensijų atotrukio ir vienose valstybėse narėse tas procentas mažesnis, kitose netgi 40 siekia procentų. Iš tiesų, ta situacija neramina ir mes matome, kad pagrindinis šaltinis ar priežastis to pensijų atotrukio iš tiesų tai, kad moteriams tenka rūpintis šeimos nariais. Ir e, Taip išeina, kad moteris rūpinasi savo šeimos nariais ir e, gaudamos mažesnės pensijas iš tiesų taip yra joms atlyginama už, už tą rūpestį, už tą globą. Ir iš tiesų reikia, reikia gėdinti dėl tokios situacijos, reikia tai vardyti. Visiškai sutinku, kad e, reikia analizės ir reikia rodiklių. Uh, E, tam, kad būtų galima įvertinti šitą reiškinį. E, EPSCO e, taryboje tai ministrams greičiausiai siūlysiu Liepos mėnesį, pirmininkaujant Estijai, nes ketinu paprašyti pirmininkausiančios valstybės į diskusijų klausimus įtraukti tą pensijų atotrukę Ir e, e, kodėl tuo metu, kadangi antrai, antram pusmetį komisija e, ketina pasiūlyti veiksmų planą, kaip būtų galima panaikinti pensijų užmokesčio atotrukį, taip pat bus įtraktas pensijų atotrukis ir iš tiesų reikia, kad parlamentarai prisidėtų, kad valstybės narės, jų darbo reikalų ministrai prisidėtų ir iš tiesų būtų labai svarbu E, įtraukti ne, ne tik tai užmokesčio atotrukį, bet ir pensijų atotrukį, kalbant apie visą moterų darbinį gyvenimą ir kalbant apie veiksmų planą numatomą. Tai iš tiesų mes turime įvardyti visas priežastis, dėl ko egzistuoja užmokesčio skirtumai. Aišku, viena svarbių priežasčių yra e, pareigos šeimoje, kita, kita priežastis yra tiesioginė diskriminacija, tai yra skirtingas užmokestis už tokį patį darbą. Uh, Ir akivaizdu, kad e, čia gali ir turi atlikti darbą darbo rinkos priežiūros institucijos, jos turi užtikrinti geresnį vykdymą, kad padėtų e, tokios diskriminacijos aukoms e, apginti savo teisės, nes mes matome, kad darbo vietose nukenčia moteris ir tos nukentėjusios moteris iš tiesų neturi pakankamų galimybių gauti visuomenėje pagalbos iš institucijų ir manau, kad ir tai reikia spręsti. Tad vėlgi turime daugiau bendrauti su darbo rinkos stebėsenos institucijom. Ir tai jau yra įtraukta į darbo gyvenimo derimo paketą. Uh, Trečia priežastis užmokesčio skirtumų, e, kuri kartu lemia pensijų skirtumus, tai yra tai, kad egzistuoja segreguoti darbai. Ir turiu pripažinti, kad turbūt sudėtingiausias klausimas, tai būtų problema yra ta, kad e, kai jau kažkas tai laikoma mo, moterų darbo, tai automatiškai užmokestis yra mažesnis. Ir iš tiesų neįtikėtina kad tai e, daugiausia paplitė ES viešajam sektoriui. Ir kaip tik tai todėl bandome e, šį klausimą spręsti per rekomendacijas skirtas e, atskirom valstybėm narėm, darome tai tikslingai, skiriame tai valstybėm narėm, bet aišku, jos turės pasiūlyti geresnius sprendimus, kurie bus traukti veiksmų planą skirta kovoti su užmokesčio skirtimu. Jeigu, tu, jeigu jūs turėtumėt minčių, kaip būtų galima kovoti na, su tokiais e, segreguotais e, darbais e, be kvotų nustatymo vyrams, aš už tik tai juokauju, bet iš tiesų reikia labai rimtai pagalvoti, kaip būtų galima kovoti su šito reiškiniu. Dar kalbant apie segreguotus darbus, uh, Tai taip pat yra susiję tiesiog su tuo, kad e, jaunos moteris e, nestudijuoja tam tikrų dalykų. Jos ne, nesimoko tų dalykų, nesimoko tų profesijų, kur jau gavus išsilavinimą būtų galima gauti gerai apmokamas darbo vietas. Ir iš tiesų tose sektoriuose reikia, reikia moterų, kurios turėtų tam tikrą mąstyseną. Uh, galėtų pasiūlyti naujovių ir, ir tie sektoriai sako, kad moteris neteis pas mus dirbti, kadangi jūs nestudijuoja mums reikiamų dalykų. Ir kaip tik tai todėl e, komisijoje per lyčio aspekto integravimo e, elementą mes e, iš tiesų rengiame įgūdžių darbo atvarkį ir mano kolegos taip pat akcentuoja tai, kad reikia uh, geriau rinktis moteriam e, merginom, ką studijuoti, kokius dalykus studijuoti. Tai iš tiesų yra sudėtingas dalykas, e, reikia įvairių sprendimų. Dar viena e, mokesčio skirtumo priežastis yra ta, kad moteris neturi pakankamai pasitikėjimo jo, savimi, jos tiesiog neprašo pinigų. Visuomet, kai susitinku su moteriam, merginom, uh, joms sakau, prašykite atitinkamo atlyginimo, nes iš tiesų nėra reikalo nusivertinti savęs. Tad e, iš tiesų mes e, ketiname parengti kompleksinį dokumentą, kur bus aptartos visos priežastys lemiančios užmokesčio skirtimus ir ką galų galiu siūlysime geres, geresnį gyvenimą, daugiau skaidrumo, e, siūlysime tikslingesnės rekomendacijas skirtas įskirom valstybėm, taip pat e, e, kalbėsime apie įgūdžių darbo tvarkės gyvenimą ir gyvenimą taip pat šeštųjų metų 554 direktyvos e, genio, nes iš tiesų e, galimos spragos. Kalbant apie šito teisės akto taikymą ir tai galima išspręsti per pakeitimą direktyvos ir, kaip sakiau, bus veiksmų planas ir galvosime apie galimybę, kaip būtų galima užtikrinti daugiau skaidrumo, atnaujinant uh, teisės e, aktus ir galbūt numatant e, tam tikrų skausmingesnių sankcijų, kad e, už diskriminacinę praktiką darbo vietoje. Tai iš tiesų tokios mintis apie tai, kas atsiras mūsų veiksmų plane. Aš, aišku, norėčiau išgirsti jūsų pasiūlymus, kadangi jūs nuolat bendraujate su savo rinkėjais. Uh, Ir aišku, galite mums pateikti labai praktiškų pasiūlymų dėl gyvenimo darbo pusiausvėros, man reikia atsakiau. Yes, the hopes that it will fly in the council. I mean... Dėl to, ar tam bus pritarta taryboje, dėl to, kas sakė ponia Garsėpėrės, iš tiesų su motinysės atostogų direktyva mūsų patirtis nekokia yra, buvo tai užblokuota na, taip, kad e, manėme, kad turime pradėti iš pradžių ir geriau tai daryti. E, tikimės, kad nesusidursime su labai e, neigiama griežta pozicija, su atitinkamais ministrais jau kelis kartus apie tai kalbėjom, tačiau pirmą kartą birželį vyks diskusijos dėl šito konkretaus pasiūlymo. Ir uh, Žinome, kiek mes girdėjome šito paketo probleminę sritis yra pinigai, kad, kad už tėvysės atostogas turi būti apmokama taip pat kaip už nedarbingumą dėl lygos. Iš tiesų, čia bus pasiekmes, kas už tai mokės, valstybės narės turės nuspręsti. Uh, tai priklausys nuo nacionalinės socialinės apsaugos e, sistemos, ar, ar ta našta teks darbdaviams. Pačios valstybės narės turės nuspręsti, bet kažkas už tai turės sumokėti. Ir aš džiaugiuosi, kad e, turiu e, makroekonominę analizę, turiu labai gerai tikinančius skaičius, kad iš tiesų trumpojo laiko tarp tai kainuos daugiau. Uh, bet ilguoju laikotarpiu nauda bus didžiulė. Ir būtent tais argumentais remsiuosi diskutuodama su valstybėmis narėmis. Šku, tais atvejais, kai numatau, kad e, galimai yra kontraargumentai. Dėl e, motinų, tėvų apsaugos tai jau yra e, tėvų atostogų direktyva, yra e, aiškus draudimas, kad e, negalimas neteisingas elgesys darbo vietoje, kad e, yra apsauga nuo atleidimo e, ir šios įstatyminės nuostatos turi būti įgyvendintos. Apie tai kalbėjau, kai pristačiau gyvenimo darbo derimo paketą. Tai reikia daryti tiesiog geriau, geriau gyvendinti, reikia didinti motinų, tėvų, globėjų pasitikėjimą kad e, jie kryptųsi institucijas atsakingas už darbo rinkos įvesnį, kad e, iš tiesų gautų pagalbą sprendžiant ginčius. Tai e, jau yra numatyta šiame teisės akte, 12 straipsnio naujos darbo gyvenimo derinimo direktyvos iš tiesų yra numatyta nuostata dėl apsaugos tų, kurie pasinaudoja tokiam atostogom ir mes, e, aišku, siekiame apsaugoti geriau globėjus tėvus nuo galimo atleidimo iš e, e, darbo, remiantis būtent šito 12 straipsnio. Taip pat yra ir Europos teisingumo teismo sprendimas Deker byloje. Ir teismas aiškiai yra pasakęs, kad e, reikia užtikrinti apsaugą e, motinų ir globėjų. Dėl Stambulo konvencijos e, galėsiu pateikti atsakymą raštu, kadangi tie teisiniai argumentai sudėtingi yra, bandysiu visgi ir dabar trumpai atsakyti. Žinoma, mes uh, bandome pasiūlyti kuo įmanoma platesnę ES kompetencijos apriepti. Uh, Procesas vyksta, galutinė versija turbūt e, ES kompetenciją šiek tiek susiaurins iki tų kurios nėra pasidalijamosios, bet kurios yra išskirtinės, vien tik tai išskirtinės. Taigi dėl tų dalykų vis dar derimės ir e, todėl noriu pateikti Jums atsakymą raštu, kad Jūs galėtumėte pamatyti tą procesą, kuriuo žengėme. Na, o dabar turime tarybos sprendimo teksto projektą dėl Stambulo konvencijos pasirašymo. Tam tekstui pritarė Koreperas, tik tai Lenkija vėl pakartojo savo neigiamą poziciją. E, Vokietija, Švedija, Švedija e, ir Airija pasiūlė pakeitimų e, dėl to, kaip apibrėžiama sprendimo taikymos rytis ir e, išreikštas apgailestavimas, kad e, toks e, taikymos ryties susiaurinimas netitinka bendrojo požiūrio, kuris turėtų būti holistinis. Ten taip pat kalbama, kad komisija formalizuos savo poziciją atskirame pareiškime ir paskui nepakeistą sprendimo tekstą pateiks tarybai prieimimui. Sunku dabar pasakyti, kada į tarybą tai bus e, perduota, taigi mes tikimės su taryba, kuo galima greičiau. Dėl to starti atrodo, kad 11 gegužės. E, tai darysime, taigi stengsime kiek galima anksčiau tai padaryti. Taigi, e, teisinės pagrindas pasirinktas šiam dalykui taip pat yra pakankamai sudėtingas. E, tiesą sakant, čia esame baudžiamoje teisingumo srityje 82 straipsnio antra dalis ir 84 ES veikimo sutarties straipsniai yra pasitelkti tiek dėl Stambulo konvencijos. Pane Blinar, tikrai esu pasiruošusi e, padėti jums e, bendraujant e, su pane Mimica. Dėl smurto prieš moteris iš tikrųjų ekonominė priklausomybė yra pavojingas dalykas. Praktika rodo, kad Jeigu neužtikriname, kad moteris bus mažiau priklausomas ekonomiškai, kad mm, jos bus mažiau pažeidžiamos, visada susilauksime uh, skaičių, kurie demonstruos uh, smurtą prieš moterį, smurtą namuose. E, reaguojant į tai, ką ponė Bjork pasakė, dėl lankstumo, e, darbo ir gyvenimo subalansavimo dokumentų rinkinyje. Stengiamės išvengti klaidos apibrėždami e, lankščius, lankščias galimybės moterims dirbti. E, Pane Birk paminėjo, kad šią prasme moteris gali patekti į tam tikrus spastus E, kada dirbdamas nepilną darbo dieną, tai ir tai yra gana tradicinis būdas, kuomet e, moteriams reikia derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Tačiau tokiais atvejais e, moteriams tenka dirbti taip pat sunkiai, kaip ir dirbant pilnu etatu, bet atlyginimą gauna tik už pusę darbo dienos. Aš visada stengiuosi išvelgti koreliaciją tarp užimtumo lygio moterų tarpe valstybėse narėse ir tarp darbo užmokesčio atotrūkio. Ir kai kuriuose valstybėse narėse matome labai keistą vaizdą. Kuo daugiau moterų dirba, tuo didesnis darbo užmokesčio to trūkis. Ir čia atsakymas ir slypi. Tuose darbuose nepilna darbo diena, nes e, tai atsisuka prieš pačias moteris tam tikrais atvejais. Todėl nenorime, kad jos patektų į šiuos pastus ir kitus pastus per nelik, per nelik propaguodami tuos lankstaus darbo mechanizmus. Taigi galutinė versija mūsų teikiamame dokumentų rinkinyje yra, kad mm, dirbantys tėvai ir globėjai gali reikalauti lankščių, lankstaus darbo metodų, galimybių santykiuose su formaliuoju darbu, bet darbdavys tada privalo svarstyti tokį prašymą ir būt, būtinai turi atsakyti į tokį prašymą. E, mes taip pat bandome numatyti stipresnę apsaugą tiems, kurie norėtų grįžti į pilną etatą, kurį laiką dirbę nepilną darbo dieną. Taigi čia elgiamės labai atsargiai, stengiamės neįstumti moterų į tuos spastus ir e, stengdamėsi, kad tas, e, ta, ta socialinė inžinerija neatneštų tam tikro nelaukto ir nenorimo poveikio. E, kova su e, prekyba žmonėmis, e, komisijos e, narys Avramopulas per plenarnę sesiją 17 balandžio apie tai pateikė atsakymą. Aš labai artimai bendradarbiauju, draugė dirbu su ponu Avramopulas. E, stengiuosi akcentuoti būtinybę užtikrinti geresnę apsaugą pažeidžiamiems žmonėms, ypač moteriams ir vaikams. E, tą bandau daryti tiek saugumo, tiek migracijos darbo tvarkėje. Taigi, e, paskaitysi, jeigu paskaitysite prieglopščio e, taisyklės ir Dublino reglamento taikymo taisyklės naujasias, tai pamatysite, kad ten yra nuostatų dėl garantuotos moterų ir vaikų apsaugos, kai jie atsiduria migrantų padėtyje. Kalbant apie nelegalią prekybą žmonėmis, tai mes turime 2012-2016 metų strategiją, turėjome tokią strategiją ir pagal mano kolegos Avramopulos informaciją rengiama nauja strategija. Ir čia įtraukta ir komisija, ir visos suinteresuotosios šalis. 16 metų pirmą pusmetį, e, pirmą, e, pirmoje pusėje buvo e, pravestos tikslinės konsultacijos su teisėsaugos institucijomis, pilietinių organizacijų platforma, su įvairiomis nevyriausybėmis, nevyriausybėmis organizacijomis ir e, naujoji politika aprieps visas kitas politikos sritis, taigi e, procesas vyksta ir poniai Bjork galima perduoti e, mano nuomonę, kad jeigu jai reikia daugiau informacijos, aš ją galiu pateikti, pateikti visą informaciją, kurią gausiu iš pono Avromopulos. Dėl teismo sprendimo ribojant dėl e, musulmonių moterų laisvių ribojimo. To sprendimo nenoriu komentuoti, noriu tik tai pasakyti, kad e, mes norime paskatinti valstybės narės ir verslo pasaulį sutikti geras galimybės migrantiems moteriams integruotis. E, Aš žinau, kad buvo daugiau klausimą apie moteris musulmonės, tačiau e, noriu plačiau pakalbėti apie moteris migrantės. Matome įdomų reiškinį, kad e, atvykstančių migrančių moterų tarpe išsilavinimo lygis yra aukštesnis negu kad vyrų, bet jos turi mažiau galimybių e, susirasti darbą. E, atskirs valstybės narės skirtingai šią problemą sprendžia, mums reikia veiksmingų integracijos planų valstybėse narėse, kur e, atvykėlių yra daugiau, tokie planai jau funkcionuoja, tačiau tai dar neatnešė labai daug žadančių rezultatų. Na ir paskutinis dalykas, kad dėl motinystės atostogų nesame pakankamai ambicingi. E, mes pasitikrinome, kai rengėme tą paketą dokumentų dėl darbo ir gyvenimo subalansavimo, e, pažiūrėjome, ar negalėtume įtraukti naujo pasiūlymo dėl e, motinystės atostogų Ir e, patikėkite manimi, pamatėme, kad e, jeigu tai padarytume, jis vėl būtų blokuotas. Taip pat e, ponas Urtasonas e, kalbėjo apie climate justice, apie teisingumą klimato kaitos srityje. Aš kalbėjau apie visas komisijos iniciatyvas užtikrinant moterų ir vyrų lygybę. Dabar vargu ar galėčiau pakomentuoti klimato kaitos strategiją ar klimato teisingumą. Tačiau priminsiu, kad čia buvo užsiminta taip pat ir apie energetikos dokumentų rinkinį, nes ten kalbama ir apie tai, kaip pagal uh, tuos dokumentus turėtų būti apsaugoti pažeidžiamiausi piliečiai. Na ir kalbėdami apie pažeidžiamiausius mes daugiausia kalbame apie moteris, nes e, tarp e, žmonių gyvenančių skurde ES yra labai daug moterų. Apgailestauju, kad man tenka tai konstatuoti mes e, e, bandėme suformuluoti prašymą valstybėms narėms e, apibrėžti tai, kas yra energetinis skurdas ir kurioms pažeidžiamų piliečių grupėms valstybėse narėse turėtų būti teikiama ypatinga speciali pagalba. Apie tai kalbame energetikos pakete. Dėl neteisėkurus e, iniciatyvų ir jų finansavimo, ką mes čia konkrečiai ketiname daryti, rekomenduosime valstybėms narėjams, kiek įmanoma, perprogramuoti savo strategijas, kad e, regionės plėtros e, fonde ir socialinėme fonde būtų daugiau pinigų socialinėms paslaugoms nes e, aš manau, kad e, tos finansavimo sistemos neturėtų būti nelankščios. E, jau 2012 kai kurios programos buvo numatytos, visam programavimo laikotarpiu, o dabar atėjo laikas galbūt pažiūrėti į naujus poreikius ir būti pakankamai drąsiems ir tas veiklos programas perprogramuoti. Būtent tai mes rekomenduojame valstybėms narėms, jos darys tai, kas yra įmanoma, padėtis atskirose valstybėse nėra tokia pati. Mes nenurodinėjame, bet patarėme valstybėms narėjams, aiškindami, ypatingai aiškinami, kodėl tą reikėtų padaryti. Naujas finansavimas visada turi remtis e, išlaidų ir naudos analizė ir mes rekomenduojame valstybėm, valstybėms narėms pasinaudoti apskaičiavimais ir e, įvardinti išlaidas, bet taip pat ir makroekonominius ir socialinius privalumus E, kurie galėtų logiškai pagrysti naujų pinigų investavimą į socialinės paslaugas. Atsiprašau, kad ilgai kalbėjau, aš pati į spastus pakliuvau. Dėkoju už atsakymas, bet turime dar du narius, kurie norėtų jums užduoti klausimų. Pone Petir tada, prašau. Tik labai trumpai, jeigu galima nes jums dar liko gal tik 10 minučių. Taigi trumpai. radnog vremena kao i posljedice koje to donosi. Dėl darbo laiko pratesimo turbūt reikėtų, kad mes užgarantuotumėm visiems darbuotojams orų, orę darbo trukmę ir kad e, tai ne, e, profesinis gyvenimas nesikirstų su šeiminiu. Moksliniai tyrimai parodė, kad adekvatus poilsio laikas gali padėti išvengti streso ir depresijos, kitaip tariant, psichosocialinių faktorių. E, darbo gerinimo tam tikros struktūros paskelbė skaičius ir mm, iš jų paaiškėjo, kad mm, raumenų ir e, kaulų lygos bei stresas ir psichosocialinės lygos įvairios kyla dėl per ilgo darbo ir e, kad e, darbdaviai tuo nelabai domisi. Taip pat buvo įrodyta, kad vienas iš dešimties žmonių dirba per savaitę daugiau negu vieną dieną ilgiau negu dešimt valandų. Komisarė, norėčiau jūsų paklausti, ko jūs ketinate imtis, kad būtų užtikrintas gerbuvis darbuotojams, kad jie galėtų uh, oriai dirbti ir oriai ilsėtis. Ir sekmadienį švęsti. Děkuji. Já bych se chtěla vyjádřit k návrhu, který byl předložený. Já myslím, že návrhy legislativní. Aš e, norėčiau pakomentuoti kai kuriuos pasiūlymus, apie kuriuos čia kalbėta, tiek teisėkuros ir neteisėkuros. E, jie yra pakankamai ambicingi. Jūs e, jau, ponė komisijos narė, sakėte, kad ne kiekvienai valstybei nariai bus lengva priimti atitinkamus pasiūlymus. Kai kurios, žinoma, sveikintų ir ambicingesnius pasiūlymus, bet vis tik e, būtent valstybės narės turi pačios spręsti. Aš noriu paklausti dėl tėvystės atostogų ir dėl tėvo atostogų ir dėl to neperleidžiamo laikotarpio čia mums svarbiausias dalykas juk yra vaikų priežiūra. Ir būtent tą vėl ir vėl turėtume akcentuoti. Yra tikimybė, kad kai kurios valstybės narės atsisakys e, prisimti tokias pareigas, tačiau valstybėms narėms tai turi pasitarnauti kaip įkvėpimas, jos turi suvokti, kad tai yra labai svarbus būdas paremti šeimas ir tėvus penkios dienos e, atostogų, jeigu e, susirga jūsų giminaitis, yra labai gera iniciatyva ir taip pat e, galimybė gauti atlygį nedarbingumo išmokos lygmenį. Taigi turime rūpintis ne tik vaikais, bet taip pat ir kitais E, šeimos nariais. Jūs tarsi minėjote 170 milijardų eurų ar e, daugiau, e, kuriuos ES praranda dėl to, kad ne visas moterys dirba. Bet tai ne, vieni, ne vieninteliai nuostoliai, atsižvelgiant į tai, kad e, e ne, ne, negimsta, negimsta e, pakankamai vaikų. E, Ir jeigu nespręsime tų problemų, tai matysime, kad atsiras atotrukis ne vien darbo užmokestyje, bet ir vaikų skaičiuje. E, aš manau, kad tai viena iš dabar ES iškylančių svarbesnių problemų. Nelengva prastumti e, visus, visas tas iniciatyvas, e, tačiau aš vis tik matau, kad nėra pakankamai pusiausviras tame, ką jūs darote E, komisija turbūt nepakankamai vertina e, vaikų globą kaip vertybę. Nors kai kurius dalykus jūsų pasiūlymą aš ir išvelgiu. Dėkuoju dėl darbo laiko. Dabar jau e, pradedame socialinių partnerių konsultacijas dėl darbo laiko direktyvos. Čia Marian Tyson e, kompetencijos srities dalykas. E, rengiame komunikatą dėl darbo laiko direktyvos, taigi prasideda konsultacijos šią temą. Tai ne mano kompetencijos rytis, bet Marian Tyson čia dirba. Ir tiesą sakant, nežinau, kada baigsis tos konsultacijos. Uh, Jos prasidėjo balandžio 26 ir pagal taisyklės turėtų tęstis 8 savaitės. Taigi jos dabar vyksta. Sutinku su jumis, kad e, dėl e, visokių darbo prievalių e, našta yra labai didelė, todėl ir ieškojame tam tikrų lankstumo mechanizmų, 21 amžiuje e, tinkančių, kad galima būtų darbo prievalę su e, asmeniu gyvenimu tinkamai derinti. Tikrai e, atėjo laikas tokias galimybės siūlyti. Tai aš tikiuosi, kad iš, bent iš dalies mes sugebėsime kai kurių, kai kurių mūsų visuomenės segmentų e, gyvenimą palengvinti per tą darbo ir gyvenimo pusiausviros e, paketą. Dabar e, ar kovojame su tuo, kad gali atsirasti toksai e, ir kūdikių atotrūkis. Žinoma, kad kovojame visų pirma, sprendžiame tuos dalykus per apmokamų tėvystės atostogų mechanizmą, E, tokių atostogų egzistavimas yra veiksnys, e, nulemantis ar šeimas susilauks e, vaikų ar ne. Dėl tėvų pasiryžimo dalintis atsakomybę su motinomis taip pat tai svarbus dalykai. E, Moteriams, aišku, tenka kartais e, tokį baisų pasirinkimą rinktis ar karjera, ar e, vaikas. Tai čia mes turime palengventi joms galimybę priimti atitinkamą sprendimą. Dėl šio dokumentų rinkinio ateities sunku man dabar pasakyti. Parlamente tikriausiai reakcija bus palankesnė negu kai kurių valstybių narių, bet aš esu įsitikinusi, kad e, šis dokumentų rinkinys neužilgo bus priimtas. Gerbiamo komisijos narė. Ačiū už tai, kad mus aplankėte, ačiū už pristatymą atsakymus, ačiū už bendradarbiavimą. Sėkmės e, visiems, ačiū. Aš dėkuoju Jums. Uh, Kolegos, e, tai buvo paskutinis klausimas šios dienos darbo atverkėje. Labai Jums ačiū už dalyvavimą šios dienos posėdėje. Sutiksime rytoj, 9 val. prasidės koordinatorių posėdis, o pusė dešimtos. 10 Teisės komiteto posėdis. Gerą vakarą.